Sitzung ist wieder auf. Gerbiami kolegos, atnaujiname, tęsime posėdį vakarykščio e, posėdžio protokolai ir priimti tekstai, jie yra prieinami, pateikti, ar yra komentarų, ne?